informatorių apsaugą. Komisarė, prašau. Don't worry, I know very well your job. <laughs> Sorry. I welcome this uh, second. Uh... Dėkuoju už antrąją progą pakalbėti apie tarptautinę informatorių apsaugą po to, kai vyko diskusijos su komisarė Jaurova prieš keletą mėnesių. Iš tikrųjų, informatoriams reikalinga tarptautinė apsauga, kadangi jie teikia informacijos apie korupciją, apie nusikalstamumą ir taip pat reikia užtikrinti žodžio informavimo laisvę. Iki šiol ES nebuvo harmonizuotos tarp informatorių apsaugos sistemos. Komisija puikiai supranta, kodėl parlamentas kelia šitą klausimą. Jūs žinote, kad tais atvejais, kai nėra sektorinio ES teisės aktų, valstybės narės konkrečius e, aspektus reglamentuoja pačios savo šalyse. Be to, e, Teisingumo teismas yra prieimęs sprendimą dėl tarptautinės informatorių apsaugos, Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tarptautinės konvencijos nuostatas. 2014 metais taryba patvirtino rekomendacijas dėl tarptautinės informatorių apsaugos ir siūlė įsteigti normatyvinius institucinius rėmus, kurie leistų apsaugoti informatorius. Kai kurios valstybės jau sukūrė tokias institucinės informatorių apsaugos priemonės. Tačiau tokia apsauga yra numatyta tik tai kai kuriuose specifinėse srityse. Aš norėčiau priminti kovos su pinigų plovimu direktyvą, kuri buvo priimta 14 metais. Joje taip pat yra nuostatos, kuriuose yra numatyta apsauga tų, kurie informuoja apie įtartinas tarpto, finansinės operacijas valstybės narės pagal vyraujantį reglamentą turi apsaugoti informatorius ir jos turėtų nepažeidinėti reglamento. Praėjusį gruodžio mėnesį jūs patvirtinote teisės aktą dėl uh, verslo sandorių uh, paslapčių apsaugos ir jūs pasisakėte už tų, tai, kad e, verslo paslapties nuostatos būtų e, nesilaikoma, kad būtų daroma išeit, išimtis, jeigu yra pastebėta neteisėta veikla galinti pakengti visuomenės interesui. 2014 metais buvo paskelbta ES antikorupcijos ataskaita. Tai yra labai svarbi tema diskutuojant mums su valstybėmis narėmis ir toliau tęsiant šitą darbą. Informatoriai, kurie informuoja apie pažeidimus ir nusikaltimus, audito rūmams turėtų būti apsaugomi pagal nacionalinę teisę. Jūs žinote, kad dabar vyksta dėrybos dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Aš manyčiau, kai šita taryba bus įkurta, bus pasistumėta ženkliai į priekį. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad ES lygmenių siekiant apsaugoti informatorius nuveikta pakankamai daug. Komisija labai atidžiai seka įvykius ir siekia įvertinti poreikį papildomų veiksmų ES lygmenių. Tiesiog kartu su jumis norėčiau pasidalinti nuomonėmis, kaip reikėtų veiksmingai apsaugoti informatorius. Dėkuoju. Much, Dėkuoju, ponė komisarė. Dabar EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Fos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui, kad jis e, pateikė e, komisijos pareiškimą šią temą. E, labai gerai, kad mes nagrinėjame šį klausimą, kad kalbame apie tai, kaip reiktų pragmatiškai spręsti šį klausimą ir taip pat, kad nagrinėjama klausimą, kur yra galimybių ribos. Nes dažnai tie informatoriai apskritai e, vertinami kaip kokie šventieji. Aš manau, kad e, me, mes neturėtume pamiršti ir kai kurių e, kritinių aspektų. Tačiau reikia įvesti e, pragmatišką procedūrą, e, pagal kurią būtų apsaugomi informatoriai. Todėl yra labai svarbu kalbėti apie struktūras, struktūras įmonėse, E, ir kuomet yra pažeidžiama teisė, e, e, turėtų įsijungti tam tikri saugikliai. Diskusijos dėl informatorių yra labai sudėtingos, nes apima įvairias sritis - domenų apsaugą, nacionalinio saugumo, komercinių paslapčių įvairių e, sukčiavimo atvejų ir taip toliau. E, ir manau, kad mes kiekvieną atvejį turime nagrinėti atskirai, negalime apibendrinti e, visų atvejų ir sakyti, kad mes apskritai saugosime informatorius. Reikia žiūrėti, apie kokią konkrečią sritį mes kalbame. Ir taip pat turime suvokti, kad informatorių apsauga yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Ir mes galbūt čia turėtume apsiriboti patirties ar gairių pasikeitimu, tačiau nereikia pamiršti teisės viršenybės principo. Ačiū. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu pasakys ponas Lopes Aguilar. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė. Apie kągi mes šiandien kalbame? ogi labai aptarėme labai svarbę ir aktualią temą. Tai yra e, pagrindinės žmogaus teisės, jų apsauga. Ta, tai taip pat susiję su asmeninių duomenų apsauga. Kasgi yra informatorius? Informatorius yra žmogus, kuris uh, paviešina informaciją apie korupciją, apie kažkokius ekonominius nusikaltimus, apie galimą pavojų valstybė ir panašiai. Taigi šioje srityje labai svarbus bendradarbiavimas su teisėsaugos ir teisėkūros institucijomis. E, pono Snaudano atvejis e, iškėlė šią problemą į dienos šviesą. Ne tik ES, bet visame pasaulyje pamatėme, koks yra požiūris CŽV. Ir Tuomet paaiškėjo, jog reikia saugoti tokius žmonės, šiuos informatorius, kurio informuoja apie įvairiausius pažeidimus visuomenės veikatos, aplinkos, saugos ar ekonomikos srityse. Nes šie pažeidimai prieštarauja žmogaus teisėms, kurias gina Europos Sąjunga. Libė komitete buvo diskutuojama apie masinio stebėjimo priemonės, buvo surinkti klausimai ir buvo nuspręsta, jog e, reikia stiprinti e, dabartinę teisinę sistemą tam, kad būtų laikomasi universalios e, žmogaus teisų 10, 11 ir 12 straipsnių. Taip pat buvo pažymėta, jog svarbu užtikrinti informatorių konfidencialumą. Nes iš tiesų, kaipgi mes galime užtikrinti informatorių apsaugą, jeigu nėra tinkamos e, e, teisinės sistemos. Taigi mums tokia sistema labai svarbi. Ačiū. Žodis uh, ECR vardu ponui Tomašič. Poniai Tomašič. Ačiū, pirmininkė. Šis klausimas yra labai svarbus e, visiems. Nes kalbame apie žmonės, kurie įspėja apie problemas, kai jos tik tai kyla. Ir šie žmonės e, turi būti pripažinti, turi, pripa, turi būti pripažinta jų nauda šalise, kur nesilaikoma teisinės valstybės principo. Šie žmonės, šie informatoriai negauna jokios kompensacijos. Šie žmonės netgi negali pasisamdyti tinkam, tinkamų advokatų, kadangi visus advok, geriausius advokatus samdo didžiosios įmonės. Mano nuomonė, politikai su informatoriais turėtų elgtis daug atsakingiau ir daug rimčiau, nes remintis šių žmonių žiniomis e, mes galime pasiekti puikių rezultatų. Taigi informatoriai vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų visuomenėje. Tad mūsų pareiga yra užtikrinti teisinę apsaugą ir pagalbą šiems žmonėms. Taip pat šiems žmonėms turėtume numatyti prieglopščio sistemą tam, kad šie žmonės būtų apsaugoti nuo galimų keršto planų. Dėkoju Alde frakcijos vardu, pasisakys pone Ruiz. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, dėkoju, ponė komisarė, kad taip vėlai dalyvaujate mūsų diskusijose. Kaip ir kolegos galiu pasakyti, kad mums reikia kažkokių e, teisinių nuostatų, kad mes taip pat turime nepamiršti, kad kad e, tai mes čia kalbame apie tokius nusikaltimus, e, kurio, kuriuos yra labai sunku įrodyti, e, nes juos atliko e, stambios įmonės, tai dažnai yra kažkokia nelegali veikla ar panašiai. Arba kalbame apie veiksmus, kuriuos atliko politikai, re, regiono ar vietos ligmens politikai. Todėl yra labai sunku e, kovoti su nebaudžiamumu šioje srityje. 2005 metais įsigaliojo konvencija konvenciją. 167 e, valstybės ją ratifikavo, e, tačiau nepaisant to vis tiek nėra tinkamos teisinės informatorių apsaugos. Mes kol kas girdime tik tai tokius bendro pobūdžio pareiškimus, kad tai yra sudėtinga tema, kad visi yra suinteresuoti apsaugoti informatorius, tačiau tik tai labai nedaug šalių turi kažkokias specifines taisyklės, kaip turėtų būti saugomi informatoriai ir e, kita. E, E, tačiau Ispanijoje ir kaip ir kitose valstybėse kol kas niekas nevyksta. Mums reikia geros informatorių apsaugos tam, kad jiems būtų e, ir visų pirma jiems reikia suteikti atitinkamą teisinį statusą, e, nes kaip jau minėjau, dažnai ta nusikalstama veika vykdoma stambios įmonės arba kažkokios politinės partijos ir tas informatorius neturėtų bijoti kažkokių pasiekmių savo karjerai, profesiniam gyvenimui, jau nekalbant apie tai, kad dažnai kyla grėsmė jo gyvybei. Mums reikia reikia e, apsaugos priemonių e, tam, kad galėtume padėti informatoriams, kai kada reikia jiems galbūt net ir psichologinės e, pagalbos. Dažnai tos tokie asmenys tiesiog yra gniuždomi, žlugdomi ir dažnai informatoriai e, e netgi yra persekiojami tarptautinių lygių, pavyzdžiui, Julian Assange yra vienas garsiausių tokių atvejų. E, ir e, e, jungtinėse, e, tauto, jungtinės tautos nutarė, kad, tai, kad jo atvejis yra žmogaus teisų pažeidimas. Taigi mes turime saugoti informatorius. Kolegė nori užduoti Jums klausimą pagal melinosios kortelės principą. Ar atsakysite į klausimą? Prašau, ponė James. Dėkoju. E, už tai, kad leidote paklausti. Man atrodo, kad jūsų kalba yra labai įdomi. Jūs kalbėjote apie įmonės. Ar galėčiau jūsų paklausti, ar jūs manote, kad tik tai įmonės palies E, šitie nauji teisės aktai ir ką Jūs manote apie politinės organizacijas, valstybinės įstaigas, vietos valdžios ar netgi nacionalinės valdžios organus. E, ar aš, man, man bent jau atrodo e, sudėtingai įsivaizduoti, kaip ES galėtų čia daryti kažkokią tai įtaką. Ką Jūs manote? Sí. Sí, me está escuchando, sí. Vamos a ver. Ar klausote mano atsakymą? Gerai. E, dažnai mes čia kalbame apie tokias specifines veikas. Tai dažnai yra korupcijos atvejai, sukčiavimo atvejai. Ir e, dažnai tos nusikalstamos veikos atliekamos labai gudriai ir e, joms yra pasirengiama labai kruopščiai. E, Ir aišku, e, dalis e, teisinio to persekėjimo turėtų būti nacionalinio ligmens, tačiau e, kai kurie teisės aktai galėtų būti ir tarptautiniai. Aišku, tai nėra paprasta, nes kol kas mes nedu, nepakankamai dėmesio skiriame šiam klausimui. Aišku, nepaisant kai kurių susitikimų, kuriuose buvo aptariama šis klausimas, tačiau nieko konkretaus buvo, nepa, nebuvo padaryta ir dauguma valstybių narių apskritai nesprendžia šito klausimo. Tačiau, bet tą reikia daryti, nes dauguma tų nusikalstamų veikų iš tiesų yra labai e, stambaus masto veikos. Ir, e, e, Mes juk iš savo valstybių narių pavyzdžių žinome, kad dažniausiai tas veikas vykdo net ir politikai. E, toliau GUE NGL frakcijos vardu pasisakys ponas Urban Krespo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vikiliks LuxLeaks, Snowdenas, dėka informatorių ar e, e, tų, kurie gynė teisę į informaciją, e, visuomenė sužinojo tūkstančius e, įvairių atvejų. E, kai e, Ispanijos vyriausybė nusižengė teisiai. Pavyzdžiui, ji e, bandė slėpti kankinimus Gvantaname, e, arba bendrus nusikaltimus Irake. Informatoriai atskleidžiant šiuos nusikaltimus e, suvaidino svarbu vaidmenį, taip pat atskleidė įvairius šnipinėjimo ar mokesčių slėpimo atvejus. Tačiau, kaip matome, jų, jų, jie susiduria su didžiuliu pavoju gyvybei. E, dažniausiai tie informatoriai yra žmogaus teisų gynėjai ir jie atsiduria ypač pažeidžiamoje grupėje, juos reikia saugoti. Ir E, visa tai, kas buvo šiandien pasakyta, aišku, yra teisinga, bet kol kas mes nesėmėme jokių konkrečių priemonių, kaip e, apsaugoti tuos informatorius, pavyzdžiui, kurie e, atskleidė korupcijos faktus institucijose arba kaip apsaugoti asmenys, kurie nurodė kažkokius teisės pažeidimus Europos Sąjungoje. Tai yra esminė problema. Manau, kad komisija artimoje ateityje turi kažką nuveikti. E, norėčiau paklausti, kokia yra komisijos nuomonė dėl uh, arbitražo teismų dėl jungtinių tautų sprendimo dėl Assange'o, kuris metų metus sėdi Ekvadoro ambasadoje, yra tarsi įkalintas joje ir ar galiausiai bus e, kažkaip išspręsta, išspręsta jo byla, jo atvejais. Dėkoju toliau ponas Javor. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Kido Štrak, Horvat, daugybę vardų, pavardžių galėtume paminėti iš įvairiausių valstybių narių. Tačiau tai nėra tik tai vardai, tai yra žmonių likimai. Žmonių, kurie informavo apie tai, kad buvo pažeistas, pamintas viešasis interesas. Nebuvo jokių teismų procesų tiesiog firmos nesigynė teisme, jos užsipuolė šituos informatorius ir jie neturėjo jokios apsaugos. Tiesiog šitie drąsūs žmonės turėtų gauti jiems tinkamą apsaugą. Reikalinga ES direktyva, kurioje valstybėms narėms būtų nubrėžiamos ribos, atsakomybės rimo, ribos minimalus informatorių apsaugos standartai. Aš manyčiau, kad ES institucijos turėtų imtis iniciatyvos todėl, kad jos ir pačios nėra pirmame fronte gindamos informatorius Kartais šitie žmonės paukoja ir savo gyvenimą dėl viešoje intereso ir todėl mes turime suprasti, kad jie dirba ir mūsų, be kita ko, Europos Sąjungos institucijų labui. Ar jūs atsakysite į klausimą? Čekovski. Turiu labai konkretų klausimą. Jūs sukritikavote tai, kaip ES žvelgiama į informatorius. Tad ką Jūs manote apie ES institucijas? Ar manote, kad komisija keičia požiūrį į informatorius, ar e, vis dėlto jie į juos e, pakankamai dėmesio nekreipia ir palieko jas likimo valiai? Köszönöm szépen a kérdést. Ačiū už šitą klausimą. Dabartinė komisija turėtų pati paaiškinti, kokio požiūrio laikosi. Iš praeities veiksmų matosi, kad komisija nėra e, išsakiusi aiškokios nuomonės apie informatorių apsaugą. Be to, ES komisija, komisija turėtų būti pavyzdys ir savo, ir kitoms ES institucijoms. Tai reiškia, kad jie turėtų parodyti iniciatyvą, kad minimali apsauga būtų užtikrinta kiekvienoje valstybėje narėje. Pane James kalbės dabar FDD vardu. informatoriai yra labai sudėtinga ir labai įvairiai aiškinama savoka, kadangi čia kalbama apie iš, iš, iš, iš, informacijos skleidimą ir susidurime kartu su galimu kerštu. Jungtinėje karalystėje yra atitinkama kultūra ir teisinė struktūra leidžianti informatoriams teikti informaciją, vis dėlto kai kuriuose valstybėse šita sistema yra tarsi prieštaraujanti valstybinėms nusistovėjusiams struktūroms. Kai kalbame apie ES mastų kursimus minimalius standartus, kyla abejonių, kaip jie turėtų būti įdėkti, tuo labiau, kad mes kalbame apie įvairias sritis. Post komunistinių valstybių atstovai supranta, kaip buvo elgiamasi su informatoriais. Tiesiog buvo pabeldžiama į duris ir viskas tapdavo aišku. Tiems žmonėms iš tikrųjų reikia parodyti labai daug drąsos. Aš nežinau, ES tikrai turi galimybių veikti iš vien šioje srityje. Boni, gerbiamas komisarė, tie, kurie įspėja mus apie potencialius pavojus, yra labai svarbus mūsų visuomenių nariai, ypač dabartiniu metu, kai yra įvairiausių informacijos ir komunikacijų jos šaltinių. Jeigu tie žmonės informuoja apie teisės pažeidimą, apie korupciją, piknaudžiavimą, tai jų funkcija tampa panaši kaip ir žurnalistų. Todėl jie yra labai svarbus demokratiniai visuomeniai. ES antikorupcinės veiklos ataskaitoje yra sakoma, kad informatorių apsauga yra labai svarbi, kadangi jie turi atsispirti e, prieš priešai savo visuomenėje. Ir labai svarbu kad šitie asmenys veiktų pagal įstatymą, o ne būtų priversti išeiti už galiojančius įstatymų ribų. Tuo labiau, kad jie prisideda prie demokratijos stiprinimo ir jie padeda kovoti su tais, kurie pažeidžia įstatymus ir užsima korupciją. Demokratinėje visuomenėje tyriamosios žurnalistikos atstovai turi tam tikras teises ir gali e, naudotis tam tikrą apsaugą. Taigi mes turime pirmiausia kelti šį klausimą, informuoti visuomenę ir ieškoti bei įgyvendinti ger... teisės aktus, kurie būtų panašus į tuos, kurie yra taikomi tam tikrų sričių profesionalams. Honorable Schlein, Šlein. Ačiū pirmininkė. Informatorių vaidmuo kovojant su korupcija, e, vengiant mokesčių, nemokant mokesčių yra labai svarbus. Todėl labai svarbu ieškoti europinio sprendimo. Galėtų tai būti minimalių standartų Europos direktyva apsauganti tuos, kurie teikia informaciją apie nusikaltimus. ES lygmenių tik tai aštuonios valstybės narės yra prieimusios atitinkamus teisės aktus 2013 metų Krymo ataskaitoje yra numatyti yra teikiamas pasiūlytas priimti e, atitinkamą sprendimą dėl informatorių apsaugos. Po šio pareiškimo, po šio pasiūlymo praėjo treji metai, tačiau jokių komisijos žingsnių nesimato. Norėčiau paklausti, kodėl vėluojama. Taip pat norėčiau priminti, kad 14 metų sausio mėnesį ES institucijos numatė prievolę valstybėms narėms apsaugoti informatorius, teikiančius informaciją apie pažeidimus. Be to buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad e, šioje srityje dar nieko nenuveikta. Mes tikrai nepasinaudojame progą mūsų visuomenėmis parodyti, kad siekime skaidrumo ir siekime apginti tuos, kurie ginamus. Ponas Krisogonas Europos Sąjunga turėtų užtikrinti e, tų žmonių apsaugą, kurie pateikdami kažkokią informaciją prisidėjo prie to, kad buvo iškelti viešmoj korupcijos e, skandalai. 2013 metais Transparency International teigia, kad e, būtent ES valstybės narės nesugeba, nesugeba užtikrinti teisinės apsaugos darbo vietoje ir taip pat tai E, yra atgrasimo e, fenomenas ar represijų en, en, en, e, fenomenas egzistuoja tiems, kurie galėtų teikti informaciją. Ponas Junkeris čia šioje salėje teigia, kad mums reikia bendros politikos šioje srityje. Prisiminkime LuxLeaks arba Volkswageno skandalus ir pagalvokime apie tai, kaip tokie skandalai e, sukrečia piliečių pasitikėjimą. Ir e, dėl to yra labai svarbu turėti bendrus teisės aktus dėl informatorių apsaugos. Visa nusikalstama veika e, e, lieka šešėlėje, todėl e, reikia skatinti žmonės, kad e, atskleistų tuos e, faktus. Dėkoju, dabar žodis tikimas ponui Sėdovskijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas Primkė, gerbiamas komisarė. EPP nuomonė. ES remiasi tokiamis vertybėmis kaip sažiningumas, žmogaus teisės ir skaidrumas. ES pareiga užtikrinti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės visiems tiems, kurie ryštasi informuoti apie šių principų pažeidimus. Tad informatorių apsauga yra tas kontrolės ir apsaugos mechanizmas, kuris padėtų užtikrinti, e, jog nebus piknaudžiaujama e, turimomis teisėmis. Ir tas pasakytina ir apie pono Sandžo atvejį. Nepaisant mano asmeninės nuomonės apie poną Sandžą, turiu pasakyti, kad negalime užmiršti to, ką jis padarė, nes jo veiksmai padėjo mums suprasti, kokia, su, kokia sudėtinga yra tarptautinė situacija. Iš jo sužinojome apie bandymus kai kurios dalykus nuslėpti, nuslėpti tai, kas yra nepatogu. Ir pono Asanžo atvejis rodo, kad informatoriai gali labai greitai tapti uh, aukomis. Tad mes, ES atstovai, turime to išvengti. Mano nuomonė, uh, Asanžo atvejis turi būti išspręstas, turime jam užtikrinti tarptautinę apsaugą jei ES neužtikrins pakankamos teisinės apsaugos ponui Assange'ui ir kitiems informatoriams, taip mes pasiūsime blogą žinę tiems, kurie ateityje galėtų e, tapti informatoriais. Žodis poniai, e, ponui Flanaganui. Kalbame apie klausimą, kuris yra labai svarbus, nes tai yra realybė. Štai prieš keletą metų John Čokanumas e, atsistatydino iš banko pareigų e, ten užimamų. Šis žmogus buvo atsakingas už įvairių susitarimų patikrinimą ir pasirašymą. Kiekvieną dieną jis matė, kad uh, iš tiesų e, banko e, standartai yra pažeidžiami net ne keliais procentais, o keliasdešimčiai procentų. Ir ši informacija buvo ignoruojama. Galiausiai, kai šis žmogus apie tai informavo, ji nebuvo užtikrinta nei jo imunitetas, nei jo apsauga. Ir tai yra realybė. Tad šiandien turime imtis veiksmų, kad šie žmonės būtų apsaugoti, kad būtų apsaugoti tie žmonės, kurie to nusipelno ir kad bijotų ne informatoriai, o tie žmonės, kurie iš tiesų e, nusikalsto. Taigi turime neužmiršti to ir turime neleisti, kad šie žmonės būtų užmiršti visuomeniai. Děkuji pěkně, pane předsedo. Ponas Pošpišil. Manau, jog šios diskusijos apie informatorius yra viena iš svarbiausių priemonių kovojant su korupcija. Daugybė ES valstybių narių piliečiai mano, jog korupcija yra vienas iš svarbiausių klausimų, viena iš didžiausių problemų. Ir nepaisant to, ES neturi bendros informatorių apsaugos sistemos. Tad galbūt jūs, gerbamas komisarė, galėtumėte pagalvoti ir pasiūlyti kažkokią bendrą sistemą, kuri kuria būtų numatomi bent jau minimalūs informatorių apsaugos reikalavimai. Jūs kalbėjote apie duomenų apsaugą, kuri taip pat yra susijusi su informatorių apsauga, tačiau tam e, šiame dokumente neskiriama pakankamai dėmesio. Uh, Tad galbūt mes galėtume pagalvoti apie kažkokią kitą sistemą, tarkim, premijų sistemą ir panašiai. E, tai susiję ir su kovos su diskriminavimu e, aspektu prieš keletą metų šį aspektą buvo atsakinga, savo, buvo atsakinga šioje e, savo šalyje, kuomet buvau ministrė pirmininkė. Uh, ir mes rengiame teisės aktus šioje srityje. Šiandien manau, jog tokių teisės aktų reikėtų ES lygių, kad informatoriai būtų tinkamai apsaugoti. Yes. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, ponas Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia e, reikia nepamiršti, kad buvo. E, kad informatoriai atskleidė taip pat ir kažkokius teisės pažeidimus ir tarptautinėse institucijose, e, Europos Sąjungos institucijose, institucijose taip pat e, žinome, kad Volkswageno skandalas buvo atskleistas, LuxLeaks, e, Legard sąrašas ir visa tai, pavyzdžiui, Graikijos vyriausybė e, į tai visiškai nekreipė dėmesio ir dažnai kiti turėjo parodyti, kad Graikija e, darė nusižengimus mokesčių politikos srityje. Ir e, reikia nepamiršti, kad kai kalbame apie mokesinius nusikaltimus, tai mes kalbame apie e, ES piliečių e, pinigus, apie tos mokesčius, kurie jie moka. E, Ir reikia taip pat nepamiršti, kad yra persekiami taip pat ir žurnalistai, kurie, pavyzdžiui, atskleidė LuxLeak skandalą. Marija Skalnikta. Ora, Labanakt, ponia Marijas. Kaidis. O dabar komisijos vardu kalbės ponas Andriukaitis. Dear President, honorable members, of course it was very interesting. Iš tikrųjų buvo labai įdomu klausytis šios diskusijos. Norėčiau visiems padėkoti jums už šią įdomią diskusiją. Man jinai buvo labai naudinga. Aš informuosiu savo kolegą komisarą, komisarį Jaūrovą, kuri yra atsakinga už šį klausimą. Informuosiu apie šios diskusijos turinį. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Mes visi puikiai, visi puikiai suprantame, kad reikia apsaugoti informatorius, tačiau kyla klausimas, kaip tai padaryti. Kaip tai padaryti geriausiai. Ir kaip tai padaryti realiai. Žinoma, tai yra labai sudėtingas klausimas, kadangi susidurime su žmogaus teisų užtikrinimu, susidurime su su veikla, kuri e, paliečia visą Europos Sąjungą. Aš norėčiau pasakyti štai ką komisarės vardu. Ji norėtų tęsti diskusiją su jumis, ji norėtų padėkoti už šį įdomų dialogą. Much, Dėkuoju komisarui. Baigėme diskusiją.